sieksime pagerinti savo darbą ir dokumentas bus išverstas į visas kalbas per artimiausias kelias savaitės. Atsiprašau, kad kol kas tai nepadaryta. Ačiū diskusiją šio klausimu. Baigiame. Dabar kitas darbuotvarkės punktas. Tai yra komisijos pirmininko pavaduotojas ir e, vyriausiosios įgaliotinės užsienio saugumo politikai dėl e, darybų, dėl jungtinių tautų sutarties, dėl prekybos ginklus. Prašau žodis komisijos vicepirmininkai. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Šiandien tarptautinė prekyba ginklais yra mažiausiai reglamentuojamas sektorius tarptautinių konvencijų. Todėl uh, tuo naudojamasi ir pažeidžiama tarptautinė humanitarinė teisė bei žmogaus teisės į netinkamas rankas patekę ginklai gali būti didelė grėsmė tarptautiniai saugumui, todėl reikia imtis tarptautinių lygmenių veiksmų siekiančią klausimą spręsti. Vykdant tarptautinės darybos dėl teisiškai privalomos uh, prekybos ginklai sutarties mes turime galimybę nustatyti aukščiausio lygio ginklų prekybos e, standartus tarptautiniu lygmeniu, tokiu būdu ginklų prekyba taptų skaidresnė, e, būtų galima užtikrinti didesnę atskaitomybę. ES buvo lyderė šioje srityje nuo pat iniciatyvos pradžios. Mes manome, kad prekybos ginklai ginklais sutartis gali visame pasaulyje pagerinti šimtų tūkstančių žmonių saugumo sąlygas. Tam būtina užtikrinti <clears throat> atsakingą prekybą ginklais. ES tenka svarbus vaidmo. Šios rytė 2007-aisiais proceso pradžioje buvo patvirtinta atitinkama rezoliucija, todėl mes e, ėmėmės e, politinės iniciatyvos ir e, <clears throat> patikėme atitinkamą prekybos ginklais sutarties iniciatyvą. Junktinėse tautose Liepos mėnesį bus šis klausimas svarstamas. Tai yra kolektyvinės pastangos ES užsienio reikalų ministrai. E, birželio mėnesį taip pat patvirtins atitinkamas tarybos išvadas ir e, tai bus prielaidos pradėti tarptautinės e, dėrybas. Siekdami įtakos tarptautinių lygmenį mes privalome užtikrinti, kad sutartis, dėl kurios darėsimės jungtinėse tautose, bus rimta ir pakankamai atspari. Sutartis turėtų apimti ne tik ginklų eksportus, tačiau taip pat jų perkrovimą, tranzitą, e, tarpininkavimą. Visi šie procesai turėtų būti kontroliuojami panašių būdu mes e, turėtume užtikrinti, kad būtų e, kontroliuojama įprastinė ginkluotė ne tik plataus masto karinė, prekyba plataus masto karinėmis sistemomis. Mm. <clears throat> šaunamųjų ginklų, net ir nedidelio e, kiekio e, prekybos sandoriai taip pat turėti tinkamai kontroliuojami, kaip ir e, kitų karinių įrenginių. Visą tai turi vykti laikantį žmogaus teisų ir tarptautinės humanitarnės teisės sutartis taip pat turėtų apimti patikimą įgyvendinimo mechanizmą, kuriame būtų reikalaujama sutarties šalis laikytis ir nustatyti nacionalinės kontrolės sistemas e, bei numatyti atitinkamas bausmes už šios, šių reikalavimų nesilaikymą. Galiausiai sutartis turėtų apimti taip pat ir e, skaidrumo užtikrinimo mechanizmą, kurio būtų užtikrinamas atskaitomumas. Turime išlikti uh, vieningi dėrėdamėsi dėl šios sutarties, todėl mano tarnybos skiria labai daug laiko ir pastangų, kad koordinuotų veiksmus ir e, kad galėtume vieningai atstovauti ES pozicijai prie darybų stalo. Mes taip pat e, energingai e, kalbame su visais suinteresuotais subjektais tokiamis šalimis kaip Kinija, Indija, Jungtinės valstijos, Rusija, Pakistanas ir Meksika. Be to mes vykdome plataus masto pasaulio kampaniją nuo 2009 metų, esame surengę 10 regioninio ligmens seminarų, e, kuriuose dalyvavo beveik visų šalių e, atstovai, taip pat e, šalių, kurios dalyvavo rengiant dvi tarybos e, rezoliucijas. Galiausiai ne tik turėsime susidarėti dėl šios sutarties, ją reikės ir įgyvendinti. ES yra pasirengusi e, dėti savo pastangas, štikrinama parma toms šalims, kurios pareikš norą įgyvendinti aiškias ir griežtas ginklų prekybos kontrolės sistemas. Pirmininkė, ačiū, ponė Ešton. Dabar kalbės frakcijų atstovai. Pirmiausiai kalbės ponas Galeris ELP frakcijos vardu dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Teigiamai vertinu aplinkybę, kad ES ėmėsi veiksmų derantis dėl prekybės ginklais sutarties jungtinėse tautose. Noriu priminti, kad anksčiau ES teikė paramą trečiosiams šalims, kad jos e, galėtų įgyvendinti <clears throat> ginklų prekybos e, sistemas savo viduje. Manau, kad e, neturėtume prarasti galutinio tikslo šiuose dėrybose, tai turėtų būti plačios apimties e, susitarimas, kuris turėtų apimti e, įvairias e, ginklų, prekybos ginklais kontrolės sistemas, taip pat ir įprastinės ginkluotės sandorius. Mes galėsime parodyti pasauliui, jog esame veiksmingi tik sugebėdami pažaboti nekontroliuojamą ir nusikalstamą prekybą ginklais, todėl privalome uh, E, laikytis tarptautinės teisės normų, tarptautinės humanitarnės teisės. Jūs minėjote, kad daug problemų kelia lengvoji ginkluotė, kurią, kurią yra e, lengva transportuoti. Taip pat daug problemų kelia masinio naikinimo ginklas. Džiaugiuosi jūsų realiu požiūriu į šį klausimą. Mums reikia politinio realizmo taip pat ir. Uh, vertinant reikalavimą užtikrinti visapusišką skaidrumą ir atskaitomybę pat ir trečiosiose šalise. Aš manau, kad atskirų šalių vyriausybės tai privalėtų atsiskaityti uh, už prekybą ginklais ir jos skaidrumo užtikrinimą savo parlamentams nevyriausybinio organizacijų, piliečių budrumas, visuomeninių organizacijų budrumas yra svarbi, tačiau tik papildoma funkcija. Tikiuosi, kad bendromis pastangomis ES ir valstybėms narėms jungtinėse tautose pavyks pasiekti kad būtų nustatytas veiksmingas ir tikroviškas prekybos ginklais e, kontrolės mechanizmas. Ačiū ponui Galeriui. Socialistų ir demokratų frakcijos vardu Ana Gomiš kalbė. Ačiū. Mūsų teikiamame pasiūlyme dėl rezoliucijos mes akcentuojame, kaip, koks yra svarbus nuoseklumas ES ir valstybės narės turėtų, būti, turėtų daryti žymiai daugiau, kad paremtų įvairias tarptautinės programas kovai su ginklų priekyba ir ypač smulkių ir šauglių ginklų priekyba. Mes e, turime sustiprinti e, sutartį dėl e, kovos su, dėl kovos su ginklų priekyba, nes uh, Ginklų prekyba turi būti vykdoma legalesnėmis, legalesnėmis priemonėmis negu dabar. Matome, kad daugybė ginklų patenka į konfliktinės zonas e, kitokiais kanalais negu e, teisėti ir legalūs e, valstybiniai kanalai. Mes turėtume pasistengti, kad galėtume prisidėti prie kovos su nelegaliomis administracijomis. Reikia sukurti tam tikrą draudimo mechanizmą ir e, tam tikrą kontrolės sistemą, e, kad būtų laikomasi sutarties. E, negalime e, būti nevieningi vykdydami ES politiką, užsienio politiką dėl ginklų priekybo. Dabar ponė Jėtemakė, dvi minutės. Ačiū ponė pirmininkė. Šiandien nėra jokių tarptautinių taisyklių dėl ginklų priekybos. Ir aš tikiuosi, kad birželio mėnesio New Yorko vadovų susitikime bus priimti tokie reikšmingi sprendimai. Labai svarbu parengti visą apimančių sprendimus, tam tikrą bendrą sutartį, e, per kurią ne tik ES šalis, bet ir tokios šalis kaip Kinija, Indija, Junktinės Amerikos valstijos, Rusija apsimtų tam tikrus įsipareigojimus. ES valstybės šalis uh, turi vienodus e, tikslus ir vienodas taisyklės dėl priekybos su trečiosiomis šalimis, tačiau to nepakanka. Gerbiama pirmininkė, aš norėčiau pabrėžti pagrindinius klausimus. Pirmiausia, teisinės sistemos. Čia mes turime e, kalbėti apie kontrolę ir priežiūrą teisėtų būdų. Mes e, pirmiausia turime sukurti tvirtą juridinę bazę, kuri numatytų ir nuobaudas taip pat. Be atvirumo ir e, veiksmingos kontrolės mūsų parengtoji sutartis bus tik tuščias popieriaus lapas. O mesgi turime šį dokumentą labai rimtai vertinti. Kontrolė turi funkcionuoti, turi veikti labai gerai. E, Junktinės tautos yra geriausiai manoma institucija tam. Antras dalykas, aš noriu, kad būtų kalbama apie žmogaus teisės ir uh, E, tautų teisės ir jų laikymasi. Galbūt skamba keistai toks mano e, pasisakymas, nes per karą žmogaus teisės nėra gerbiamos. Tačiau aš labai norėčiau, kad uh, E, sutarties baigiamosiose dalise būtų numatyta, kad ginklai negali būti eksportuojami tuos regionus ir tas valstybės, e, kur egzistuoja rizika, kad jie bus panaudoti žmonių žudimui ar kitiems siaubingiams veiksmams. Karasgi yra vienas iš siaubingiausių visuomenės e, įvykių. Aš noriu vis tik šiltai padėkoti poniai Ashton už gerą bendradarbiavimą ir už e, gerą vadovavimą sprendžiant šį klausimą. Tačiau turim suprasti, kad darbas tik prasideda. Rink, linkiu Jums stiprybės ir sėkmės. Ačiū. Toliau Kromberg, pusantros minutės. Kolegos, krizė Sirijoje rodo, kam mums reikalinga tarp tarptautinė pasaulinė ginklų priepygos sutartis. Rusija mm, eksportuoja daugybę ginklų Asado režimui ir tai prisideda prie tūkstančių e, nekaltų vyrų, moterų ir vaikų mirties. Pasaulinė ginklų priekybos sutartis tokias šalis, e, ginklus eksportuojančias šalis kaip Rusija, Kinija e, pastatytų į daug sunkesnę teisinę padėtį. ES pasisako už pasaulinę ginklų priekybos sutartį kalbant apie valstybės narės ir delegacijas, atėjo laikas daryti spaudimą dėl to New York'e. Ir aš tikiuosi, kad pranešimas, dėl kurio balsuosime rytoj, padės siekti šio tikslo ir kad tas pranešimas būtų dar stipresnis, mes pateikėme keletą pakeitimų. Pirmasis pakeitimas e, siūlo įtraukti į sutartį ir dvigubos paskirties prekes. E, nes negalima dabar jau daryti skirtumo tarp karinės ir nekarinės paskirties prekių, jos gali būti panaudotos ginklams. Žinau, kad Niderlandų vyriausybė tai, į tai atsižvelgs ir aš to džiaugiuosi. Kitas dalykas, komitete kolegos iš EPP balsavo prieš mano pakeitimą, kuriame dariau nuorodą į būtinybę sukurti stipresnį kovos su korupcija mechanizmą e, ginklų prekybos sutartyje tai netitinka mūsų bendros ES pozicijos. Aš manau, kad šį dalyką reikia įtraukti ir tikiuosi, kad kolegos iš EPP balsuos už tai, kai vyks balsavimas rytoj. Ir paskutinis aspektas. Mm, platesnė visuomenės prieiga ir informavimas apie ginklų priekybą. Uh, E, tai taip pat prieštarauja dabartiniai ES praktikai, kur nevyriausybinės organizacijos laisvai bendradarbiauja su ES darbo grupėmis. Norėčiau paraginti kolegas balsuoti už mano pakeitimus, kad e, informacija apie ginklų priekybos sutartį būtų prieinama visiems platesniems, e, platesniems grupėms, kaip ir yra mūsų e, sąjungoje. Dabar ponas Vanorden, atsarvardu. vardu. Ačiū. Aš e, sveikinu ponė Jatemakį dėl šios rezoliucijos Mm, yra pateiktas svarbaus klausimo geras vertinimas. Žinoma, ginklų priekybos sutartis yra tik sutartis. Tai yra priekybos sutartis, o ne nusiginklavimo sutartis. Aš jau daugelį metų dirbau, dirbau kampanijoje skirtoje uždrausti sausumos minoms. Tačiau tai buvo kitoks darbas. Tad buvo kalbama apie tai, kad reikia uždrausti labai konkrečią ginklų rūšį. Tai, ta, tas ginklas žudo be trankos ir jį nu, dažnai naudoja vairios sukilėlių grupės kalb, manau, kad su, sudarytą sutartį reikėtų perkelti ir į kitas sritis. Ir dabar tikiuosi, kad E, ginklų prekybos sutartis netrukdys valstybėms pačioms spręsti dėl savo ginklų kontrolės ir eksporto, laikantis tarptautinių standartų. Junktinė karalystė yra ypač suinteresuota šiais dalykais. Junktinė karalystė yra viena iš svarbiausių ginklų eksporto šalių. Mes taip pat prisidėjome ir prie Junktinių tautų rezoliucijos 2006 metų gruodžio mėnesį, kur buvo raginama parengti pasaulinę ginklų prekybos sutartį. Ir aš džiaugiuosi, kad rezoliucijoje nebuvo klaidingai suprastas nacionalinės gynybos pramonės vaidmuo nacionaliniam saugumui ir ekonomikai saugume ir ekonomikoje. Ir tik džiaugiamės, kad norime, kad būtų atsižvelgta į nacionalinius jautrius klausimus, bet dėje rezoliucijoje vis dėlto linkstama prie e, to, ką aš vadinu Europos federal, federalinė kompetencija. Aš nesuprantu, todėl čia manau, kad e, reikia nuseklaus ES požiūrio, kad ši sutartis būtų patvirtinta ir gyvenita pasauliniu lygiu ir nežinau, kodėl dėrybose turi atskirai dalyvauti ES delegacijos, o ne valstybės narės. Manau, kad daug svarbiau yra imtis diplomatinių pastangų, kad tokios šalis kaip Kinija, Pakistanas ir Rusija įsipareigotų laikytis pačių griežčiausių standartų, užuot gaišus laiką derinant Europos poziciją, kur valstybių narių pozicijos ir taip jau panašios. Taigi svarbu dėmesį sutikti telkti į piknaudžiavimą. Ir labai dažnai, kai vyksta sut... dėrybos dėl sutarčių, mes dažnai e, tiesiog e, daug laiko išvaistome, o tuo tarpu tikrieji pažeidėjai tęsia savo darbą. Ačiū dabar ponas John Bafton, FD vardu. Ačiū ponė pirmininkė. Buvo gana didelis pasipriešinimas, ypač Amerikoje ir Kanadoje, jungtinių tautų ginklų priekybos sutarčiai. Tuo tarpu tarptautinės ginklų priek... nors tarptautinės e, ginklų priekybos kontrolė yra būtina, akivaizdu, kad e, tarptautinių mastų nuomonės labai žvelgiai išsiskiria šioje diskusijoje. Junktinės Amerikos valstijose e, privatus asmenys e, turi ginklus, Kanadoje labai daug kas turi ginklus medžioklį ir panašiai, o Junktinėje karalystėje yra žymiai mažiau žmonių turinčių šaulių ginklų. E, Neretai žmonės e, turintys ginklus e, vargu ar paisys tarptautinių sutarčių ir ar dėl to bus mažiau linkę nusikalti. Aš e, manau, kad Europos Sąjunga gali sukurti labai platų Europos priekybos kontrolės mechanizmą. Bet iš tiesų mesgi taip kišamės į valstybių narių užsienio politiką Be to, tai kiša, e, tokiu būdu kišamas ir į NATO politiką. Europos Sąjunga, manau, turėtų pradėti viešąją kampaniją, informavimo kampaniją, apimant ne tik Europą, bet ir Junktinės Amerikos valstybės. Pane Liozing, žaliųjų e, frakcijos vardu, Junktinių kairiųjų frakcijos vardu. Pastaraisiais metais padidėjo prekybos ginklais apimtis ES valstybės narės 32 procentais padidino savo ginklų eksportus, kurių dauguma buvo skirta šalims, kuriuose žmogaus teisų padėtis tikrai yra abejotina. Todėl turime visiškai uždrausti prekybą ginklais ir jų eksportą į konfliktų regionus dėrybos dėl prekybos ginklais sutarties jungtinėse tautose yra žingsnis teisinga linkme. Reikia tikėtis, kad e, šis susitarimas netaps beverčių popierių, kaip būdavo anksčiau, todėl e, susitarimo įgyvendinimas turėtų ir toliau išlikti mūsų politinėje darbo tvarkė. Frakcijų bendradarbiavimas rengiant šią rezoliuciją yra geras ženklas, labai tuo džiaugiuosi todėl dar labiau apgailestauju, kad nepavyko išvengti antrosios rezoliucijos pastraipos dėl karinės pramonės įtakos. Išlaidų karinėms reikmėms įtaka darbo vietų kūrimui tikrai yra nedidelė ir čia daugiausia reikia kalbėti apie šios pramonės šakos gaunamą pelną, juolap, kad e, konversija netgi galėtų prisidėti prie papildomų darbo vietų kūrimo. Ačiū poniai Lezing. Dabar kalbės pirmiausiai ponas Lyzekas pusantros minutės. Pone pirmininkė, vyriausiai galiotinė, pradžioje norėjau paminėti ir padėkoti, kad atvykote E, kartu su kitais žinomais asmenimis į šio klausimo svarstymą. E, ir sunku svarstyti šį klausimą tuo metu, kai visas likęs pasaulis dabar daugiausiai dėmesio skiria įvykiams futbolo stadionuose. E, ir e, noriu pabrėžti, kad reikia dvišaliais pagrindais labai daug dėrėtis, derinti veiksmus dėl būsimos susitarimo, dėl prekybos ginklais, tačiau turime taip pat bendradarbiauti su Kinija, Rusija, kitomis šalimis, ne tik ES viduje. Prekyba ginklais buvo lieka kontroversiškas, ginčytinas klausimas. ES gamina, eksportuoja ginklus, keli šimtai žmonių dirba ginklų pramonėje, taip pat gynybos reikalų biudžeto klausimai yra pakankamai svarbus, todėl ginklų gamintojai ieško išorės rinkų ir galimybių savo e, gaminius eksportuoti, kaip minėjo ponė Lözink, reikėtų vengti pardavinėti ginklus į konfliktų regionus ir reikėtų kontroliuoti, kad tie ginklai nebūtų naudojami prieš civilius gyventojus ir žmogaus teisų pažeidinėjimo atvejais. Ačiū ponui Lyzetai, ponė Kopo dabar kalbės. Kadangi iki šiol neturėjome prekybos ginklais e, sutarties tarptautinės, tai buvo teisinė spraga, dėl kurios įvykdavo labai daug nelaimių visame pasaulyje buvo trikdoma pasaulinė taika, pažeidinėjama žmogaus teisės, todėl mes pritarėme visapusiškam, visą apimančiam susitarimui dėl prekybos ginklais, kuris apimtų taip pat lengvuosius ginklus bei sprogmenis. Labai svarbu užtikrinti procedūros skaidrumą, nes be skaidrumo nesugebėsime praktiškai įgyveninti sutarties nuostatų, negalėsime siekti pažangos kovodami su korupcija, su kuria susidurime ginklų prekybos srityje. Galime mm, rezoliuciją vertinti iš esmės teigiamai, tačiau reikėtų galbūt e, atsisakyti kai kurių e, LP siūlomų nuostatų. Tikiuosi, kad taip ir bus padaryta prieš galutinį tvirtinimą. Taip pat reikia tinkamai pasirinkti Junktinių tautų konferencijai, kuri prasidės kitą mėnesį ir siekti, kad sustarimas būtų sėkmingai patvirtintas. Pons Kemelas, vieną minutę dabar kalbėsiu. Kreipiuosi į ponę Ešton kaip ES užsienio reikalų ministrė. Nesuprantu, yra, koks yra ES vaidmuo jungtinių tautų ginklų priekybos sutartyje. Tai yra sveikintinas susitarimas, kurį e, sudarė valstybių vyriausybės, 193 šalis, tik Zimbabvė balsavo prieš. Taigi valstybės ir jungtinės tautos m, sudarė tą susitarimą, kodėl atsiranda supranacionalinė struktūra ES, kuri bando čia kištis. Taip pat norėčiau paklausti, koks vaidmuo tenka Europos gynybos agentūrai. Ji juk vykdo ES ginklų eksporto kontrolę. E, jungtinės tautos yra tarptautinė struktūra ir norėčiau paklausti, kodėl nuo 2007 metų iki 2012 metų prireikė, prireikė dviejų metų agentūros direktoriui apsilankyti pas jūs, juk jūsų biurai yra visai šalia. Ponas Kelam, ačiū, norėčiau padėkoti ponė Temakį už puikiai parengtą pranešimą ir galiu tik sutikti su ponė Ešton, kad šis sektorius yra vienas mažiausiai reguliuojamų ir šią problemą reikia spręsti. Ironiška, kad pasaulinis ginklų eksportas nenukentėjo nuo krizės. Iš tikrųjų, šis rytis klesti. ES valstybės narės eksportuoja maždaug trečdalį visų ginklų ir maždaug dešimt didžiausių eksportuotojų yra šeš, iš dešimties eksportuotojų šešios yra ES valstybės narės. Nekontroliuojama ginklų priekyba ir toliau išlieka didelis iššūkis tarptautiniai taikai ir demokratijai. Taigi, Mūsų tikslas turėtų būti teisiškai privaloma ir išsami ginklų priekybos sutartis. ES tenka ypatinga atsakomybė e, gerinant bendrą situaciją, nes jeigu mes nesimsime vaidmo, vadovaujančio vaidmens, parodydami pavyzdį, kaip reikia koordinuoti veiksmus, ko galėtume tikėtis iš kitų. Taigi kreipiuosi į valstybės narės, noriu paraginti jas visapusiškai paremti ES delegaciją, kuri dalyvaus būsimose dėrybose. E, darbo vietų kūrimas yra lybė reikia to siekti, tačiau to nereikėtų naudoti kaip e, preteksto nesilaikyti ES jungtinių tautų reikalavimų. E, Rusija taip pat siekia. Taip pat buvo siekiama išsaugoti, teigiama, kad buvo siekiama išsaugoti rusų darbo vietas, e, kaip Prancūzijos bendrovė tai Rusija. Taigi, turiu pasakyti, kad Ši sutartis skirta kontroliuoti įrangos gabenimams bus labai svarbi. Dabar ponas Howitt. Šiandien kalbu paskutinį kartą e, ir diskusija ši labai svarbi, bet aš per vieną minutę galiu pasakyti, kad mes esame ant istorinio pasiekimo slengščio. ES turėjo ginklo eksporto elgesio kodeksą, bandėme sustabdyti neatsakingus ginklų persiuntimus tiems, kurie pažeidinėja žmogaus teisės ar piknožiautis ginklais. Ir dabar bandome visą tą praktiką prašyti tarptautinėje konvencijoje ir užkirsti kelią tam, kas, e, kaip sakoma, sukelia maždaug pusę milijono mirčių per metus. Taip, mes turime kritikuoti prastus sprendimus priimtus anksčiau, įskaitant uh, E, ginklų tiekimą iš ES, kai jie po to buvo ginklų, naudojami prieš neginkluotus protestuotojus, pavyzdžiui, Libijoje, Bahreinė ir Jemenė. Tačiau turime pasveikinti ES lyderystę rengiančią sutartį, ES parlamento vaidmenį, e, prisidedant prie pamatinės sutarties. ES šalis turi būti vienbalsės, vieningos Amnesty International prisidėjo prie šio teksto rengimo gana ženkliai ir aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad amžinatlis ir Robin Cook, buvęs mūsų užsienio reikalų ministras ir Davidas e, Milibandas, dabartinis užsienio reikalų ministras, labai ženkliai prisidėjo prie šio įvykio, kuris, mano nuomonė, bus istorinis pasiekimas. Ačiū. Dabar Elena Basescu, pusantros minutės. Ačiū, pane pirmininkė. ES tenka labai svarbus vaidmuo užtikrinant saugumą. Tačiau mes galime taip pat užkirsti kelią neapykantos ir nestabilumo kurstimui. Reikia todėl tinkamai reglamentuoti prekybą ginklais tarptautiniu lygmeniu. Aš savo ruoštų pateikiau pakeitimų pasiūlymus susijusius, dėl, susijusius su ginklų ženklinimu, kad būtų galima užtikrinti eksportuotų ginklų atsekamumą. E, turiuomenyje devintąjį rezoliucijos punktą, jeigu būtų patvirtintos šios pataisos, užtikrintume aukštus standartus ir skaidrumą šioje e, srityje. Taip pat e, į sutartį reikėtų įtraukti nuostatas dėl atsakomybės skatinimo privalome aktyviau kovoti su nelegale prekyba ginklais. 2011 metais visame pasaulyje ginklams buvo išleista daugiau nei 1,4 milijardai eurų. Tai sudaro. Du su pusė procento pasaulio BVP per pastaruosius 12 metų. E, net ir tos valstybės, kuriams buvo taikomas ginklų embargas, sugebėtų ginklų įsigyti. Ačiū dabar e, Janis Barnaivo Garsijoje. Prašau Jums žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu pasveikinti Jūs, ponė Ešton ir padėkoti už Jūsų išsakytas mintis, taip pat dėkoju poniai Jatomekė už parinktą pranešimą. Aš e, pritariu poniams Gomes ir Kopai, nekartosiu jau jų išsakytų minčių, noriu tik pareikšti savo pasitenkinimą tuo, kad dabar rengiamas jungtėse tautose pasirašyti prekybos ginklai susitarimą ir e, įvesti tvarką iki šiol nekontroliuotoje srityje, užtikrinti skaidrumą susijusi su ginklų gamyba ir prekyba. Tačiau tai nereiškia, kad mes apskritai prieštarautume ginklų gamybai, nes pavyzdžiui, Ispanijoje ginkluotės pramonė yra pakankamai svarbi pramonės šaka. Nepaisant to, galime išvelgti nemažai e, prieštaravimų. Pavyzdžiui, e, dabar Ispanijoje e, anksčiau buvęs stambus ginklų gamintojas užima vyriausybėje pareigas susijusias su <clears throat> ginklų prekybos kontrole. ES tuo tarpu, darėdamas dėl būsimos sutarties, turi kalbėti vienu balsu, o ne kiekviena valstybės kreiponas ar lakį dabar. Pirmininkė, mm, yra skiriama daug dėmesio masinio naikinimo ginklams, e, kurių panaudojimo galimybės yra nedėlės. Yra išsiveržiama į šalis, kariaujami karai ir tuo pačiu metu tradiciniai ginklai ir ginklai nužudo šimtus tūkstančių žmonių e, kasmet ir tai lieka beveik nepastebėta. Taigi ši ginklų priekybos sutartis yra sveikintinas dalykas ir socialdemokratai tik apgailę stavoja, kad ES valstybės narės ir toliau parduoda didelius kiekius ginklų diktatūroms ir autoritariniams režimams, kurių vadovai uh, E, naudoja ginklus, kad užgneuštų pasipriešinimą. Ir tos pačios valstybės kasdien deklaruoja savo paramą demokratijai ir žmogaus teisėms. Tačiau tradiciniai ginklai ir nedidelė ginkluotė e, yra parduodama, kad būtų daromi patys žiauriausi nusikaltimai. Šie ginklai yra plačiai naudojami Egipte ir Tunise prieš taikius demonstrantus. Taigi visos priemonės tokio, tokios kaip ši m, sutartis E, kuri padeda įveikti tokius prieštaravimus, mums yra sveikintinas dalykas. Ačiū, dabar nematau pono Mavro Nikolas salėje. Iš karto periname prie procedūros, prašau žodžio. Suteiksiu žodį ponė Veronik Matijo. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos Sąjunga ratifikuoja tarptautinės sutartys dėl priekybos ginklais. E, pastaruoju metu čia mes patvirtinome Junktinių tautų protokolo 10 straipsnį dėl kovos su terorizmu ir atitinkamos prekybos ginklais. Mes visuomet taip pat kovojame, kad sakėme, kad reikia kovoti su nelegale ginklų prekyba, tačiau suprantame, kad šioje srityje labai ženkliai galime pakengti mažoms ir vidutinėms įmonėms turime suprasti, kad trečiosios šalys pačios turi pirmiausia E, taikyti tarptautinius įsipareigojimus ir tarptautinius reikalavimus, tenkdamasis užtikrinti savo žmonėms taiką, nes e, e, kitaip pasaulyje reikės dar griežtesnių ir drastiškesnių taisyklių. Ačiū toliau, ponas Zemki. Otóż bardzo chciałem podziękować. Norėjau padėkoti ir teigiamai vertinu ES dalyvavimą rengiant jungtinių tautų sustarimą dėl prekybos ginklais. Tas susitarimas pasauliniu mastu yra būtinas šioje srityje. Noriu tačiau atkreipti dėmesį į aplinkybę, kad turime rimtai, susijusiu su to, kad turime rimtai pagalvoti. Mm, koks bus šio sustarimo objektas, nes prekyba ginklais tai nėra vien tik jų eksportas ir importas. Mano vertinimu reikėtų skirti daugiau dėmesio ginklų pereksportavimui ir techninės pagalbos e, senai ginkluotai modernizuoti teikimui, nes E, Šie, šiomis priemonėmis dažnai naudojamas siekiant apeiti galiojančius teisės aktus ir e, parduoti ginkluotę jos neturintiems, gauti, ne, neturintiems teisės gauti klientams. Noriu, kad būtų atkreiptas labiau dėmesys į tai, ponas Paska dabar kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbimo komisijos narė vertinu ES pastangas reglamentuoti ir sureguliuoti prekybą ginklais ir siekti veiksmingesnių kontrolės mechanizmų taikomų ginklų prekybai. Ar e, reikėtų e, tinkamesnės ginklų paskirstimo ir prekybos ginklais pasaulio tvarkos, e, sandorių sudarimo kontrolę reikėtų uh, griežtinti, nes dabar ginklų gamintojai po sandario sudarimo jau nebeturi galimybės kontroliuoti, kaip tie ginklai yra naudojami. Turime nustatyti atitinkamą atskaitomumą ir nustatyti, sudaryti sąlygas gamintojams arba pardavėjams kontroliuoti e, parduotą ginkluotę, teikti jos atsarginės dalis, kitus komponentus Tokiu būdu e, klientas netaptų ginkluotės savininko, tik jo, jos naudotojų, tai būtų e, užtikrinta veiksmingesnė e, ginkluotės kontrolė ir gamintojai galėtų kontroliuoti jų parduotų ginklų naudojimą. Ponas Melceris. Pone pirmininkė, naujausias skandalas susijęs su vokiečių povandeniniu laivu eksportu Izraelį. Mano manimų perdėtas, nes Vokietija yra jau nuo seno žinoma kaip ginkluotės eksportuotoja, pakankamai stambi visame pasaulyje ir Izraelis tikrai nesileis nurodinėjimas, iš ko ir kokią ginkluotę pirkti. Taip pat negalime paneigti, kad prekybos ginklais srityje esama didžiulės juodosios rinkos. Taigi ginkluotės, kon, pre, prekybos ginklais kontrolės susitarimas galėtų būti naudingas užtikrinant ginklų embargą, tačiau jis nelabai pasitarnautų siekiant pažaboti nelegalę prekybą ginklais. Aš manau, kad ES valstybėse narėse naujos taisyklės taps tik tai papildoma našta sportiniams šauliams ir asmeninių ginklų turėtojams. Ir todėl neturėtume patvirtinti žodis ponui Mikolašikui. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė vyriausiai įgaliotinė, ponės ir ponai. Šiandien, kuomet svarstome šį tarptautinį susitarimą turime įvertinti padėtį savo šalių viduje. Kalbėdami apie žmogaus teisų apsaugą, tarptautinį įsipareigojimą laikymasi, mes turime nepamiršti, kad ES pati gamina ginkluotę, teikia ją trečiosiams šalims, ją eksportuoja ir po to netgi nežino, kokiems tikslams ta ginkluotė yra naudojama. Buvau šokiruotas sužinojusi apie naują pasaulio ginkluotės rinkos žaidėją, būtent Rusiją, kuri tiekia ginkluotę Sirijoje, o pastaroji naudoja, naudoja šios ginklus demokratijai savo šalyje slopinti. Nemanau, kad turėtų būti sudėtinga kontroliuoti prie ginklų prekybos sandarius. E, e, ir e, manau, kad sutartis yra visiškai nenaudinga, nes joje nenumatomas jokios sankcijos už jos pažeidimą. Dabar steiksime žodį ponai Ešton apibendrinti diskusijoms. Ačiū pirmininkė, dėkoju parlamento nariams už visas pastabas, kurios buvo pateiktos. Labai svarbu turėti galimybę pasikeisti nuomonėmis su Europos parlamentu šiuo svarbiu klausimu, tai yra ginklų prekybos sutartis. Ir aš labai vertinu uh, tą nuolatinę Europos parlamento paramą darbui New York'e, kuris atliekamas rengiantis svarbiai konferencijai. Noriu patikinti narius, kad mes žinome, koks yra skirtumas tarp valstybių narių atsakomybės ir vaidmens ir mūsų atsakomybės ir vaidmens. Parlamento nariai turbūt pastebėjo, kad čia kalbame apie ginklų priekybos sutartį, o užsienio ir saugumo užsienio ir gynybos politikos srityje mes turime įsipareigojimų ir tikrai darome, atsižvelgiame į tai, ką nori daryti valstybės narės. Aš visada teigiau, kad yra sustiprėjęs 27 valstybių narių bendradarbiavimas, jų gebėjimas dirbti kartu teikia papildomų privalumų, ypač kai bandome spręsti tokius klausimus, kurie bus labai svarbus ir gana delikatus ir dėl kurių bus sunku dėrėtis. Dėl Europos gynybos agentūros, jei ji neturi kompetencijos šioje srityje, Europos gynybos agentūra yra atsakinga už bendradarbiavimą tarp valstybių narių. Aš su šios agentūros atstovais buvau susitikusi ne kartą įvairiose vietose. Ačiū. Diskusiją šio klausimu baigiame buvo pateiktas rezoliucijos projektas posėdžio pirmininkė, dėl kurio bus balsuojama rytoj. O dabar išklausysime vyriausiosios užsienio saugumo politikos įgaliotinės pareiškimą.